kiti e, iš Gvinėjos. Ponios ir ponai. Šiandien gedime garbaus mūsų parlamento kolegos. Kolega Miguelis Desakadūra Gabral Portaš, sulaukęs 53 metų, balandžio 24 dieną mirė. Kolega Portaš studijavo ekonomiką, tada dirbo žurnalistu. Šią profesiją jis išgyveno labai nuoširdžiai, uoliai, su didžiausiu atsidavimu. Miguelis 2004 metais pirmą kartą buvo išrinktas į Europos parlamentą. Ponios ir ponai, sulaukęs 15, 15 metų, būdamas 15 metis berniukas, jis buvo suimtas slaptosios savo režimo e, policijos dėl to, kad demonstravo Lisabonoje studentų judėjimo surinktoje eisenoje. Um, Jis dalyvavo gvazdikų revoliucijoje, e, kurios pasekoje buvo nuversta e, diktatūra Portugalijoje. Visą savo gyvenimą Miguelis Portas e, buvo e, kairiojo sparno aktyvistas, e, įsitikinęs demokratijos gynėjas. Aš e, pažinojau poną Portaš kaip įsitikinusi europietį, kuris visa savo širdimi kovojo už teis, socialinį teisingumą ir demokratiją. Mes visi jo dėka susipažinome su tuo, ką reiškia konstruktyvus, pozityvus elgesys net pačiose uh, sudėtingiausiose diskusijose. Tai buvo žmogus, kuris labai atvirai išsakydavo savo poziciją, tikrai sažiningas kolega, kuris niekada nesislėpdavo už jokių procedūrinių klausimų, kuris visada uoliai ieškojo sprendimo, ieškojo demokratinės daugumos ir net patyręs pralaimėjimą visada jį pripažindavo. Tai buvo žmogus, kuris laikėsi duoto žodžio. Aš tikiu, kad niekas nepamirš jo humoro jausmo. Migelis e, buvo kolega, kuris gebėjo juoktis iš pats iš savęs. Ir jo juokas tikriausiai liks mūsų visų atmintyje. Mes e, kartu gedime su jo šeima ir jo e, draugais, kurie rytoj surengs renginį parlamente. Noriu pakviesti ir jūs dalyvauti šiame renginyje. Mes iš ties praradom e, labai garbų žmogų, kuris e, uoliai kovojo prieš klastingą lygą ir laimėjo prieš ją, tačiau vėliau mirė. Mes netekome puikaus žmogaus. Noriu paprašyti pagerbti jo atminimą tylos minutę.